La seduta. Posėdį skelbiu pradėtą. Prieš perinant prie pirmo darbo tvarkės punkto, vadovų tarybos išvadų, norėčiau informuoti Europos parlamentą, kad turint omenyje susidariusią padėtį dėl judumo paketo, šituo klausimu yra pateikta 1224 pakeitimai ir turint omenyje, kad e, yra prašoma balsuoti atskirai dėl kai kurių e, dalių, nusprendžiau 175 straipsnį taikyti ir atlikti visą būtiną parengiamąjį darbą tam, kad Europos parlamentas galėtų balsuoti aiškiai, žinodamas, kokia yra padėtis ir kad būtų informuotas apie visus aspektus. Atsižvelgiau į įvairius, e, reiškim, įvairius e, prašymus ir pageidavimus. Aš manau, kad turėsime aiškiai balsuoti dėl asmenės svarbos aspektų. Ir uh, Manau, kad e, mes neturėtume balsuoti dėl tokių pakeitimų, kurių jūs neturėjote laiko išnagrinėti ir, e, ir dėl kurių paklaida būtų didelė. Dėl e, 206.1 straipsnis leidžia mums pateikti plenariniam posėdžiui vėliau savo darbo rezultatą ir tuo būdu mes galėsime balsuoti šitais klausimais vėliau per uh, balandžio plenarinę posėdį. 175 reglamento straipsnis numato, jog prašymai balsuoti dėl tam tikrų dalių gali būti nepateikti plenariniam posėdžiui, jeigu to prašo pernelik mažai e, narių. Ir papildomi tokie prašymai gali būti atmetami. Aš puikiai suprantu, jog transporto komitetas. Aš manau, kad transporto komitetas taip pat e, išspręs e, visus iškilusius klausimus. Remiantis 187 straipsnių, e, tuo būdu kai kurie prašymai pateikti kai kurių parlamento narių yra atmetami. Ar būtų kokių nors prieštaravimų? Ponas Irtug. Ja, Dank, Ačiū, labas rytas. Pirmininkė, žinome, jūs turite priimti sprendimą ir mes juo vadovausimės, tačiau 175 taisyklėje nurodyta, kad komiteto trečdalis gali nuspręsti, ar parlamentariniai sesijai pateikti dar kartą tuos pačius pakeitimus. Taigi Kita savaitė situacija nepasikeis ir aš manyčiau, kad po savaitės transporto komitete niekas nepasikeis, tiesiog atidėsime savaitėj, bet viskas bus taip kaip šiandien. Gentile... Aš uh, kalbėjau su transporto komiteto pirmininkė ir transporto komiteto pirmininkė patvirtino man, kad uh, jinai uh, galės viską atlikti taip, kaip pridara. Ihan tekninen työjärjestyskysymys. Sään... Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti dėl 105 straipsnio. Jis susijęs su tekstu, kurį parengė komitetas. Kas, kokia teisiškai situacija susidarė dabar? dėl vairuotojų komandiravimo. Tie pasiūlymai nebuvo suformuluoti komiteto. Kaip šitas klausimas bus sprendžiamas pagal šį būtent straipsnį? Neturime pradėti diskusijos iš naujo šituo klausimu. Noriu tik tai jūs informuoti, apie priimtą sprendimą remiantis reglamentu, remiantis darbo atvarkos taisyklėmis. Problema yra pernelyg didelis pakeitimų skaičius ir prašymai balsuoti atskirai dėl tam tikrų dalių, kadangi yra tam tikrų e, aspektų kurie susiję su tuo, jog e, kurie susiję su kai kurių e, pakeitimų turiniu, kuris yra esminės svarbos ir tai labai komplikuoja padėtį. Tad e, užuot balsavę 4000 kartų, mes geriau viską deramai išnagrinėsime ir transporto komitetas atliks visą E, priklausantį darbą ir paskui galėsime balsuoti rimtai ir turiningai. Nes e, jeigu dabar bus 3000 balsavimo, balsavimų, tai mes negalėsime suvaldyti viso to e, proceso, turint omenyje pakeitimų skaičių. Jeigu turėsime balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo, Ir jeigu balsuosime atskirai dėl kai kurių dalių, iš tikrųjų gali būti chaosas ir gerai nesuprasime, dėl ko mes balsuojame. Todėl mes norėtume, kad transporto komitetas atliktų savo darbą. Šiandien iš ryto vyks diskusija, o paskui per balandžio mėnesio plenarinę sesiją balsuosime šito klausimu. Aišku, jeigu jūs norite balsuoti 6000 kartų, galime balsuoti, bet aš manau, kad logiškiau būtų šiandien renkti diskusiją. Pone Daly man garantavo, kad e, transporto komitetas gali deramai atlikti savo darbą ir kad per kitą sesiją e, gali būti rengiamas e, balsavimas. O jeigu transporto komitetas šiandien pateiks 6000 pakeitimų, tai galim balsuoti šiandien dėl jų. Tačiau diskusija šito klausimo baigta. Dabar darbo tvarkės pirmas punktas. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl vadovų tarybos išvadų. Ponas e, Tusk, ponė Junkerį, atsiprašau, kad e, mes pavėlavome nagrinėti E, šitą klausimą, tačiau aš negalėjau neinformuoti parlamento narių apie susidariusią padėtį dėl judumo paketo. Žodis ponui Tusk. Pirmininkė Tajani, parlamento nariai. Pavasario vadovo taryboje buvo aptarta sudėtinga situacija Europoje, Taip pat buvo kalbama apie stiprėjančią bendrąją konkurenciją. Tai labai svarbu ES ateičiai ir taip pat buvo aptarta Europos, aptartas Europos vaidmuo globaliame pasaulyje. Vadovų taryba sutartė, kad vidaus rinka ir toliau turi būti stiprinama plėtojant skaitmeninę ekonomiką. Kliūtis turėtų būti šalinamos ir neturėtų būti kuriami nauji kliuviniai. Todėl iki 20 metų kovo mėnesio komisija turėtų parengti veiksmų planą dėl geresnių vidaus rinkos veikimo taisyklių. Taip pat mes aptarėme, kaip susidoroti su iššūkiais, kurie kyla ES pramoniai, kadangi labai svarbu išsaugoti milijonus darbo vietų Europoje. Ir komisija taip pat siūlė pagalvoti apie pramonės ateities viziją ir numatyti atitinkamas priemonės. Tai buvo konstatuota, kad reikia skatinti plėtoti skaitmeninę ekonomiką, ypatingą dėmesį skiriant duomenims ir dirbtiniam intelektui. Taigi mes pritarėme e, požiūrį, kad reikia plėtoti 5G saugų tinklą. Ir numatėme atitinkamas priemonės. Toliau prekyba. Vadovų taryba ir toliau sieks subalansuotos laisvos prekybos darbo tvarkės ir sieks užtikrinti vienodas veikimo sąlygas. Taip pat yra siūloma stiprinti viešųjų pirkimų sistemą ir naudotis visais elementais, kurie buvo užfiksuoti ES ir JAV susitarime 2018 metais. Taip pat buvo diskutuojama apie santykius su Kinija rengiantis ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimui, numatyti ir kiti susitikimai su Kinijos vadovais. Todėl reikėjo susitarti dėl bendro Europos požiūrio. Mes taip pat siekime ambicingo bendradarbiavimo svarbiausiais klausimais, įtraukiant ir prekybą. Mums ekonomiškai labai svarbu išsaugoti ta, tuos prekybos srautus, tačiau kad šita sistema toliau veiktų, reikia ją atnaujinti. Europos Sąjungai tai reiškia, kad reikės siekti pasaulinės prekybos organizacijos esminių reformų ir prioritetą teikti subsidijoms. Mes turime įtikinti Kiniją paš, pasukti būtent tuo keliu ir mes nesakysime savo reikalavimų. Dvišaliuose santykiuose mes norėtume kitais metais užbaigti sustarimą dėl investicijų apsaugos. Apie tai kalbėsime aukščiausio lygio susitikime su Kinija artimiausių metų. Taip pat mes nepamiršome ir žmogaus teisių. Aš manau, kad žmogaus teisės yra tokios pat svarbios kaip ir prekybos santykiai. Taip pat ES vadovai ir toliau nori kovoti su klimato kaita. Jie supranta, kad tai yra labai skubus uh, klausimas ir prie jo bus grįžtama dar kartą birželio mėnesį. Buvo nuspręsta renkti ilgalaikę klimato kaitos švelnimo strategiją. Grįžtant prie breksito klausimo. Kaip ministrė pirmininkė Mei prašė, vadovo taryba prieimė sprendimą dėl taip vadinamo Strasbūro susitarimo patvirtinimo. E, ministrė pirmininkė prašė pratesti 50 straipsnio taikymo terminą trumpam laikotarpiu. Tačiau jeigu e, bendruomenių rūmai šią savaitę nepriims sprendimo, tada bus prailgintas tas terminas iki, kovo, iki gegužės 22-osios. Jeigu šitas susitarimas nebus patvirtintas šią savaitę, tai vadovų taryba sutinka pratesti šitą terminą iki balandžio 12-os, tikintis, kad iki to laiko Junktinė pakarlystė pasakys, ką ketina pasiūlyti toliau. Balandžio 12 vadovų tarybos manimų yra labai svarbi data Junktiniai karalystiai apsispręsti, ar Junktinė karalystė dalyvaus Europos parlamento rinkimuose. Iki tos datos Junktinė karalystė gali pasirinkti išeiti su susitarimu, be susitarimo ar tiesiog pratesiant 50 straipsnio galiojimo terminą. Atšaukiant 50 straipsnio galiojimą. Taigi aš sakiau, kad mes galėtume svarstyti ilgo atidėjimo laikotarpį, jeigu Junktinė karalystė peržiūrės savo išstojimo strategiją. Ir tai reikštų, kad Junktinė karalystė galėtų vauti Europos parlamento rinkimuose. Tačiau buvo išsakyta nuomonių, kad tai nebūtų palanku kai kuriems iš jūsų. Toks mąstymas negali būti priimtinas, negalima uh, uh, neatsižvelgti į milijonų žmonių, kurie siūlė atšaukti 50 straipsnio galiojimą ir negalima ignoruoti tų žmonių, kurie masto, kad jie yra nepakankamai atstovaujami Junktinės karalystės parlamento, tačiau jie turi jausti, kad jūs atstovaujate jiems, kadangi jie taip pat jaučiasi europiečiai. Dėkuoju. Dabar kalbės komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker. Pone pirmininkė, laba diena. Laba diena, e, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Dabar e, štai e, visi matėme, kokia intensyvi buvo savaitė, visi komentuoja tuos įvykius, kurie įvyko ir kurie dar mūsų laukia. Mes, kaip sakė labai teisingai tarybos pirmininkas, e, dalyvavome praėjusią savaitę vadovų tarybos susitikime. Išvados to susitikimo buvo pateiktos tarybos pirmininko, jis labai elegantiškai čia jas išdėstė Ir daug buvo diskutuota apie Kiniją. Diskusija dėl Kinijos nebuvo tokia sudėtinga kaip dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš es. Sakiau kai kam iš jūsų, kad jeigu turėčiau palyginti Junktinę karalystę su Sfinksu, Sfinksas man pasirodytų esas kaip atversta knyga. E, ir savaitės bėgi pamatysime, kaip ta knyga imsis mums kalbėti, ką ji mums pasakys. Daug diskutavom apie Kiniją. Komisija kovo 12 dieną pateikė e, strategiją. Tos dokumentas buvo priimtas palankiai. Joks valstybės ar vyriausybės vadovas nepasisakė prieš strategijos kino, prieš strategijos Kinijos atžvilgių e, gairias. E, pirmininkas, e, prezidentas Prancūzijos Makronas buvo pakvietęs mūsų vakarienės, ten taip pat dalyvavo ir Kinijos prezidentas ir mes vakarienės metu diskutuodami labai aiškiai išdėstėme, kad norime, jog kad visi gerai suprastų Kinijoje ir Europoje, kad mes esame strateginiai partneriai, uh, kad mes esam svarbus partneriai ir tuo pat metu konkurentai. Aš e, diskusijų metu minėjau, kad mūsų bičiuliai kinai ne, nemėgsta to žodžio varžovai, konkurentai, bet tuo pat metu tai yra ir komplimentas savotiškai. Taip, mes esame varžovai ir, ir, ir partneriai ir svarbu, kad Europa netrodytų kaip kažkas savaime suprantamo ir pateikto, ką reikia tik imti ir pasimti, bet kad tai yra kažkas atviro, tai yra struktūra, kuri yra nusiteikusi bendradarbiauti aiškiomis taisyklėmis. Mes norėtume konkuruoti normaliomis sąlygomis Kinijoje, kaip Kinijos įmonės gali konkuruoti Europoje. Mes e, manome, kad visi turime laikytis taisyklių. Gerbėme Kiniją, bet taip pat norime, kad ir mus Kinija gerbtų. E, kad būtų laikomasi tvarkingo komercinio požiūrio, kurio svarbiausias bruožas yra visiškas abipusiškumas. Mes e, norėtume, kad būtų kuo greičiau susitarta dėl investicijų susitarimo, kad Kinija atsižvelgtų į tai, ko mes norime geografinių nuorodų apsaugos rytyje ir mes nu, esame sudarę darbo grupę tarp Kinijos ir ES. Šios e, grupės darbas yra nagrinėti PPO taisyklės, prisitaikyti prie jų svarbu, kad e, tas darbas vyktų sklandžiai, e, sparčiai taip pat. Tai tiek. Na, o apie Brexit nekalbėsiu, kadangi viskas jau buvo pasakyta. Merci, Dėkoju ponui Europos komisijos pirmininkui. Puiku, kad visi laikosi jums skirtų pasisakymų laiko. Dabar suteiksiu žodį ponui Manfredui Weberiui, EPP pirmininkui. Prašau. Gerbiamas parlamento pirmininkė, komisijos pirmininkė, tarybos pirmininkė. Dėkuoju, ponė Tuskai, už puikų sprendimą dėl breksito. Vadovų tarybos sprendimas buvo tikrai geras, kadangi buvo vadovaujamasi principu, kad nesant aiškumo nebus jokio pratesimo. Ir taip pat keturi, keturiems, 440 milijonų europiečių buvo atsakyta į klausimą dėl Europos parlamento rinkimų. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad tie, kas siekia antrojo referendumo, kas siekia likti ES, yra mūsų pusėje, mes jiems linkime sėkmės, tačiau dabartinė situacija yra tokia, kad teisiškai Junktinė karalystė vis dėlto siekia palikti ES ir todėl reikia tinkamai paaiškinti mūsų piliečiams, pasakant, kad ta šalis, kuri palieka ES, neturėtų e, daryti įtakos tolesniai ES raidai. Taigi tai buvo labai aiškus sprendimas ir labai geras žingsnis. Ir mes e, bendruomenių rūmoms, mūsų esantiems kolegoms Parlamentarams linkime kuo geriausios sėkmės. Dabar pateikti variantai yra visiškai aiškus ir jie turi pasirinkti. Dėl ekonomikos aš EPP frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme, jog reikia stiprinti ekonomiką, investuoti į inovacijas, į skaitmeninimą. Taip pat Malonu, kad e, rengiantis aukščiausio lygos susitikimui su Kinija yra pasakyta, jog bendradarbiavimas su Kinija turėtų vykti vadovaujantis bendrais principais. Mes e, esame parengę deklaracijų dėl to, kaip mes įsivaizduojame visuomenę, visuomenės veikimo principus ir tai turėtų būti atskaitos taškas dialogė su Kinija. Bet to mes manome, kad reikėtų vadovautis pragmatinio požiūrio į klimato kaitą. Paryžiaus susitarime Kinija dalyvauja, taip pat Kinija yra uh, mūsų partnerė laisvosios prekybos sistemoje ir todėl mes turime pragmatiškai vertinti santykius su Kinija. Ir trečias dalykas taip pat yra labai svarbus, mes neturėtume būti naivus, mes turėtume ginti savo pagrindinių pramonės sektorio interesus, stiprinti tą pramonę ir mes manome, kad reikėtų e, stiprinti mūsų konkurencijos teisę, kad mes galėtume būti konkurencingi ne tik tai Europoje. Aš norėčiau visiems pirmininkams pateikti tokį samprotavimą susijusi su pagrindinėmis teisėmis. Gerbiamas vadovų tarybos pirmininkė Tuskai, neseniai septintasis sutarties klausimas buvo keliamas santykiuose su uh, E, Vengrija ir Lenkija. Mes neturėjom progos išsameu padiskutuoti tą temą, dėl to apgailestauju. Mano partijoje vyko labai intensyvios diskusijos šiuo klausimu ir mes nusprendėme suspenduoti Fidesz. Vengrijos e, gimininką partiją, tai yra ją susispantabduoti, pasakant, kad Vengrija pasuko ne mums priimtinų kelių Ir todėl aš norėčiau paprašyti, kad ir taryboje būtų kalbama šiomis temomis. Kartais valstybių ir vyriausybių vadovai e, daro įvairiausius išpolius, tačiau labai svarbu visiems būtų vieną kartą susėsti ir pakalbėti išsamei liberalai, socialdemokratai, panašiai sprendė klausimus susijusius su Rumunija, lygiai taip pat darėme ir mes savo frakcijoje tuo metu, kai reikėjo priimti atitinkamą sprendimą. Mes suprantame, kad septintos straipsnio taikymas net neš tokių sparčių rezultatų, todėl aš manyčiau, kad reikėtų numatyti privalomo demokratijos įtvirtinimo mm, straipsnio mechanizmo, kuris padėtų tinkamai įvertinti situaciją, galbūt kasment pateikiant ataskaitas, galbūt reikėtų pagal tą naują mechanizmą vertinti ne tik tai Rytų Europos valstybės, bet ir visas ES valstybės, e, tikrinant demokratijos tvirtumą ir šitas mechanizmas taip pat uh, galėtų padėti apsispręsti dėl sankcijų. Kin... Kinija e, dalyvaudama bendroje konkurencijoje turi laikytis mums priimtinų vertybių, tačiau ES viduje mes nepa, nesugebama niekaip apsispręsti. Todėl aš manyčiau, kad šią temą reikėtų įtraukti vadovų tarybos darbo tvarkę. Ir vadovų taryboje apie tai diskutuoti. Bulman, prezidentės grupo socialistų. Bulman, pirmininkė, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Dar liko dvi dienos. Net dvi dienos iki anksčiau numatyto breksito. Dvi dienos. Pirmininkė Tusk iš tikrųjų teisingai vadovų taryba šioje situacijoje tiesiog numatė priemonės, kad būtų galima užbėgti blogiausiam variantui. Dabar likus dviem dienom prieš iki to išstojimo termino konstatuojame štai ką. Kada jūs garbingai atsiprašysite Junktinės karalystės tautos dėl to, kas įvyko prieš dviejus metus, kad jūs nežinote, kas iš tikrųjų vyksta, kadangi jūs atvedėte į situaciją, kai nėra jokios išeities. Ar jūs įsivaizduojat, kad bendras vidaus produktas tiesiog sužlugs. Tiesiog e, jūs kontroliuokite patys savo stabilumą ir taip pat kontroliuokite tuos, kurie skleidžia melą. Tai pagrindinė mano žinia šiandien. Dėkoju prezidentui Tuskui. Dėkoju už tai, ką jūs padarėte gindami ES piliečių interesus. Tai tikrai buvo garbingas žingsnis ir šiandien reikia pasakyti, mes europiečiai. Ir niekas negali apgaudinėti Junktinės karalystės tautos, negali užkirsti kelią jai dalyvauti bendrame ES procese, kol nebus atėjusi ta išstojimo diena. Aš manyčiau, kad jeigu nebus rasta išeitis, vienintelė galimybė vėl paklausti piliečių nuomonės. Aš puikiai suprantu, kad jūs to nenorite. Jūs bijote žmonių išeinančių į gatves Londone. Ir tai turėtų būti tas sprendimas ir kuris leistų, kad jungtinės, jungtinės karalystės piliečiams pasakyti, kad mes priimsime sprendimą, nes mes esame savarankiški. Žinoma, aš puikiai suprantu, kad įvykiai jungtinėje karalystėje nustumė į šalį kitas svarbes temas. Gegužės 9 vadovų taryboje reikėtų grįžti prie ekonomikos proveržio Europoje. Tiesiog mes turime ne tik tai apsaugoti savo ekonomiką, tačiau taip pat suteikti galimybę dalyvauti rinkoje visiems. Jeigu mes patys suprasime, jeigu būsime pakankamai stiprus, galėsime susitarti ir su Kinija. Realiai vertinant, galima teikti, kad Kinija auga kaip labai stiprus partneris. Tačiau mes turime turėti labai aiškę, samoningai suformuluotą kryptį. Mes be jos negalėsime apginti Europos interesų. Dėkuoju. Dėkuoju. Konservatorių reformatorių pirmininkui. Dabar žodis ponui Legutko, prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbėmi Europos parlamento nariai. Visada puikių žinių ir netokių puikių žinių. Šiuo atveju gera žinia yra ta, kad taryba susitarė dėl tvarkaraščio ir kad Junktinė karalystė pritarė tam tvarkaraščiu ir kad galiausiai sprendimas bus rastas. E, tačiau palikime Junktinės karalystės reikalus jos piliečiams, o man susirūpinimą kelia ES reikalai. Atrodo, kad, ir tai yra mažiau gera žinia, kad bus tęsiama ta pati politika, kurios esmę sudaro du elementai. Pirmiausia, nubausti Junktinę karalystę, tai yra savotiški atgrasos elementai. E, nubausti ir padaryti taip, kad neišstotų be susitarimo ir Antras elementas - pažeminti Jungtinę karalystę, primetant tokį e, breksitą, kuris galbūt galėtų ir neįvykti surengus, pavyzdžiui, dar vieną referendumą. Mm, jeigu viskas vyktų iš naujo, Jeigu sustarytų panaši dauguma, tai tektų susitaikyti su verdiktu ir tuomet jis būtų laikomas saistančių amžinybei. Tai būtų laikoma kaip vieninteliu teisingu balsavimu. E, renkti referendumą iki tol, kol nebuvo įneštas reramas ES indėlis į demokratijos plėtojimą, nebūtų teisingas dalykas. Bloga žinia yra ir štai kas. Toks pasitenkinimas e, skelbiamas, kurį išgirdom ne kartą. Savigyra. Štai pirmininkas Rung, e, Vonas Junkeris, e, pirmininkas Tuskas E, gyrėsi, kiek pavyko nuveikti, e, kas čia vyksta ir kaip pavyksta tvarkyti su dalis, tokiu dalyku, kuris vyksta pirmą kartą ES istorijoje. Ir visi, kurie priemėte svarbiausius sprendimus ES, yra atsakingi už susikloščiusią situaciją. Didelė dalis atsakomybės tenka jums, e, mėly ponai ir ponios. Prezidentas Makronas neseniai parašė laišką visiems europiečiams. Ir jis siūlo daugmaž tą patį, kad atsirastų daugiau centralizacijos. Ir sakoma, kad reikalingas Europos atgimimas. Man atrodo, ne visi suprato tą jo pavartotą žodį. Ir tas atgimimas gali reikšti visai ką kitą. Man atrodo, reikėtų kalbėti ne atgimimą ar aušrą, o apie sutemas. E, e, visi žinom, kas ir kaip. Man atrodo, buvo pasiekta pažangos diskusijose su Londonu, bet turime būti pasirengę bet kokiam rezultatui. Ir turime pasiūlyti tam tikrus dalykus konkrečiams atvejams. O kol kas šita, visa tai yra problemiška mums. Sprendimai turi būti priimti Junktinės karalystės žmonių. Laikrodis tiksi. ES taip pat, ponios ir ponai. Mes turėtume įsiklausyti į tai, ką mano tie žmonės, kurie balsuos. O jie e, laukia didžiulių pasikeitimų ir tie pasikeitimai, noriu Jūs patikinti, tikrai įvyks. Grazie, la parola al... Dėkuoju. Dėkuoju. Ponui Verhofstadt žodis. Pirmiausia, noriu pasakyti ponui Legutko štai ką. Jis neteisingai kalba apie tai, kad norėta Junktinė karalystė pažeminti ar nubausti jokių būdų. Mes pernelyg gerbiam tą didžią tautą, kad elgtume su ją taip. Problema štai kokia. Ta problema e, yra kitur konservatorių partija elgesi problemiškai. Ten slypi ir pažeminimas, ir nuobaudos kažkokios. Ta problema kyla ne čia. Ponas Faraž tai mane stebina. Mane nustebino tai, kad jis e, atrodo turėtų būti jungtinėje karalystėje, o jis dabar štai čia. Kiek, kiek kilometrų suvaikščiojate žygiuodamas jungtinėje karalystėje? Man atrodo nedaug. Jūs tebesate čia ir vaikštote čia. Ir norėčiau pasakyti, kad kai vyko vienas iš didžiausių karo vadų, e, antro pasaulinio karo metu jis irgi sėdėjo savo kabinete. Jūsų šalies žmonės dabar išėjo į gatves, į žygį, kad pasakytų, ko nori, o jūs tebe žygiuojate Strasbūrė ir Briuselėje. Labai keista. Winstonas Čerčilis pasakė tokius žodžius. E, norėčiau jį pacituoti. Sėkmė yra gebėjimas pereiti nuo vienos nesėkmės prie kitos, neprarandant entuzijazmo. Ir aš manau, kad ši Čerčilio citata yra e, taikom visiškai tinka šiandien. E, šią popietę, gerbiami kolegos, bendruomenių rūmose e, bus pateikta 16 variantų breksitui įgyvendinti. Tad štai, tai nerodo, kad entuzijazmas yra prarastas. Atrodo, entuzijazmo pakanka. E, visiškai tokio Čerčilio entuzijazmo. Po visų tų neigiamų balsavimų bendruomenių rūmose praeitomis savaitėmis kai buvo balsuojama prieš pasitraukimą be susitarimo, kai buvo balsuojama prieš naują referendumą ir prieš daugelį kitų dalykų, dabar atrodo atsiranda kitų perspektyvų. E, gal, bus galimai patvirtintas pakeitimas ir pirmą kartą po dviejų, dviejus metus trukusių dėrybos yra sprendimas, kur bus remiamas į bendradarbiavimu tarp partijų, e, leiboristų ir konservatorių. Aš manau, kad tai yra egzistencinės svarbos dalykas. Partijos turi pasiekti sutarimą parlamente, kaip mes čia darome, Europos parlamente. Mes irgi ieškom tarpusavio susitarimo. Ir aš tikiuosi, kad tas kelias pirmin būtų būtent toks. Iki balandžio 11 dienos buvo paskirtas laikas ir nutume, kad iki tol bendruomenių rūmai pasirinktų vieną iš tų sprendimų kad apsispręstų tie, kurie nori pasilikti ES, kurie nori išmintingai pasitraukti, nes jie nori pasitraukti, bet tvarkingai, susitarę. Na, aš nesitikiu to kietojo breksito šalininkų pagalbos, nes jiems ne šalies interesai svarbu, jiems svarbu valdžios kuo daugiau išplėšti konservatorių partijoje, kaip mes matėme pastarosiomis dienomis. Na ir aš norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, E, komisijos pirmininkė ir tarybos pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mes parlamente esam atviri tam sustarimui su Junktinė karalystė. Mes esame atviri tam, kad keistusi politiniai pareiškimai ir deklaracijos. Pirmiausia, mes norime labiau saistančių visoms pusėms susitarimų, kad tai nebūtų vien tik šiaip pareiškimai. Antra, mes į, polit, į tuos politinius pareiškimus turėtume įtraukti intensyvesnių santykių aspektą tarp ES ir Junktinės karalystės. Tai turi būti numatyta. Ir aš manau, kad tie gilūs ryšiai padės uh, atsiliepti tai, ką jūs minėjote, ponė Tuskai. Bus galima tartis dėl ateities. Aš nesu toks optimistas kaip jūs, optimistas, bet netoks kaip jūs. Uh, Taigi aš manau, kad ne dabar, bet ateityje plėtojant santykius gali nutikti taip, kad Junktinė karalystė grįž į ES šalių šeimą. Gal ir ji bus tos sąjungos viduje, o ne išorėje. Gal tai neįvyks dabar, gal tai įvyks vėliau, bet taip Taip, tą vietą Junktiniai karalystiai turime palikti. Milijonai žmonių Londono gatvėse, šešių milijonų žmonių parašai po peticiją. Tai nėra nieko nereiškiantis dalykai. Ir aš norėčiau pasakyti ponui Barnier ir ponui Junkeriui. Jūs e, sakote, kad reikia gerbti Junktinės karalystės piliečių nuomonę. Taip, bet jūs turite sustikti pareikalauti e, vienašališkai priėmė tam tikrus dalykus, kad primtų vienašališkus sprendimus, tam tikrus ir jungtinės karalystės dalykai, po, atstovai, ponas Barkley ir kiti. Ir tuomet turime išsiaiškinti, kaip visą tai suformuluoti. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Net jeigu atsitiktų ir patys kvailiausi dalykai, pavyzdžiui, pasiraukimas be sutarimo piliečiai nenukentėtų nuo tos neišminties, kurią matėme demonstruojami pastaruoju metu. Dėkui. Verdi, parola... Žaliųjų frakcijos vardu žodis Smith. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą rytą, e, kolegos. Iš tikrųjų, labai liūdna padėtis dėl breksito tragedija. Ir e, mes e, visą tai sukėlėme patys. Jungtinė karalystė vis dar neapsisprendžia dėl to, ko ši valstybė nori. Ir vis dar nėra konsensuso. Matome, kad e, iš tikrųjų vaizdas labai liūdnas Westminsteryje šiandien parlamente. Mes e, Škotijos parlamente kalbame apie 50 straipsnio atšaukimą. To nori visi išskyrus konservatorius. Nes mes sutarėme dėl to, kad pats geriausias breksitas yra breksito nebuvimas. Mes e, manome, kad e, jau pakankamai žalos padaryta mūsų piliečiams. Mes turime likti Europos Sąjungoje. Galbūt šis pasisakymas yra mano paskutinis pasisakymas Europos e, parlamente, tarnaujant Europos piliečiams. Nežinome, kokia bus e, Euro... E, Junknės karalystės ateitis, nežinome, kokia bus mūsų asmen... asmeniškai ateitis, nes populistai kyla. Tačiau Škotija yra europietiška tauta. Mes pasisakome už judėjimo laisvę, už tarptautinį solidarumą. Ir jeigu ES nebūtų, reikėtų ją sukurti. Ir Škotija visuomet būtų ES narė. Jūs esate profesionalai, jūs turite gerbti Junktinės karalystės konstituciją ir Junktinę karalystę kaip dėrybų partnerę. Tačiau jeigu Škotijai tenka pasitraukti iš ES prieš savo valią, prieš savo demokratiškai pareikštą valią. Jeigu mes e, būsime priversti išeiti iš ES, tai e, aš e, norėčiau, kad e, jūs paliktumėte šviesą, kad mes galėtume vėl rasti kelią į Europą. Dėkoju GUE frakcijos vardu. Ponas Cimer. Pone Cimer. Gerbimi pirmininkai. Man labai gaila jau kurį laiką girdėti tų pačių pasisakymų diskusijose ir negirdėti konkrečių pasiūlymų, kaip išspręsti šitą dilemą. Kaip išeiti iš šio akligatvio. Diskutuodami mes Turime gerbti tų žmonių nuomonę, kurie referendume pasisakė už išstojimą. Mes turime gerbti tuos, kurie pradės savaitgalį mm, išėjo į demonstracijas Londone, kurie internete pasirašė deklaraciją Ispanijoje, Olandijoje ir, or, ir, ir kitose valstybėse yra pakankamai daug žmonių, kurie bus paliesti breksito. Taip pat mes turime gerbti ir parlamentą, kurio rinkimai artėjasi, artinasi. Ir turime siekti, kad kiekviena tauta galėtų deleguoti savo atstovus į šį parlamentą. Tačiau tai yra numatyta ilgesniam laikui negu pusmečiui. Tai būtų visiškai neatsakinga. Labai svarbu, kad deleguoti asmenys imtųsi ir atsakomybės. Todėl turėkite omeny gerbiamas vadovų tarybos pirmininkė Tuska, kad išėjus neorganizuotai jau kitą rytą daugybė žmonių taptų trečiosios šalies atstovais, nebe ES piliečiais. Todėl aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad reikia gerbti žmonės Airijoje, Šiaurės Airijoje. Ir jeigu nebus apsispręsta, ar bus liekama vidaus rinkoje, ar bus liekama muitų sąjungoje, tai vis tiek mes turėsime gerbti tuos žmonės Airijoje, ir Šiaurės Airijoje. Ir jeigu jie pareikalautų referendumo dėl jų salos vienybės, tai mes turėtume ir tą jų prašymą paremti. Per il gruppo della libertà e della democrazia diretta la parola onorevole Farage. FDD frakcijos vardu žodis ponui Faražui. Aš manau, kad kaip e, buvęs e, Belgijos ministras pirmininkas, jūs turbūt žinote, kad ponas Hegen e, išgelbėjo vieną Belgijos miestą nuo e, pavergimo ir atsilaikė prieš Vokietiją, tad jūs turėtumėte net nesityčioti iš jo, o kaip tik tai jį gerbti. Tai, kas įvyko per vadovų tarybą praeitą e, savaitę, buvo pažeminimas. Mūsų premjerė nebuvo pakankamai drasi ir neištesėjo savo pažado užtikrinti, kad 29 dieną mes paliktume Europos Sąjungą. Atrodo, kad taip nebeįvyks. Tai yra išdavystė, nes buvo išduotas, išduot, išduota mūsų e, tauta, neatsižvelgta jos demokratinį sprendimą. Versalio sutarties moderni versija. Štai kas vyksta dabar. Mes turime sumokėti milžinišką sumą ir mainais mes nieko negauname. E, už tai ta sutartis, Brexito sutartis yra neprimtina ir e, jinai nebus įgyvendinama. Aišku, jūs laukiate, koks bus mūsų parlamento sprendimas. Jūs manote, kad galbūt, gal, gal, gal, galbūt bus grįžta prie laisvo e, judėjimo ar prie e, muitų sąjungos. Kalbant apie 50 straipsnį, apie jo pratesimą, tai ar jūs iš tikrųjų to norite? Ar norite, kad breksitas ir toliau užgoštų visus jūsų klausimus? Ar jūs tikrai norite, kad e, jungtinė karalystė dalyvautų rinkimuose į Europos parlamentą? Jūs sakote, kad populizmas kyla visur Europos Sąjungoje ir jūs norite, kad aš vėl grįžčiau į Europos parlamentą atgal? Turbūt, kad ne. Kodėl? Todėl, kad breksitas vis tiek įvyks, ponė Tuskai. Jūs e, paskendęs iliuzijose, nes e, nuomonių tyrimai rodo, jog 15 ar, ar 20 procentų dabar pasisako už e, išėjimą. Aišku, aš. E, E, noriu pasakyti ponui Barnie, ponui Junkeriu, jūs pasirengėte variantui be susitarimo. Tai yra protinga, nes tam nereikės e, ir fizinės sienos Airijoje ir tai bus racionalus e, sprendimas. Aš norėčiau, kad mūsų vadovai atmestų prašymą pratesti 50 straipsnį. Aš manau, kad mes paprasčiausiai turime gyventi toliau savo nepriklausomą gyvenimą. Dėkoju, ponas Baten. Niekada Austrijos, eh, Anglijos ir Nes karalystės istorijoje nepatyrėme tokio nacionalinio ir tarptautinio pažeminimo. Iš tikrųjų daugybė kolaborantų uh, samokslautojų. Ir istorijoje nieko nėra įvykę panašaus. Tai yra sutartis, kuri siūloma be jokių sąlygų. Ir tą sutartį siūlo užsienio jėgos, pažeidžiant mūsų laisvės ir siūloma paklusti ES kaip užsienio jėgai. Iš tikrųjų, Mei dar turi pakankamai daug ką nuveikti. Jeigu kovo 29-ąją Junktinė karalystė neišstos iš ES, tai bus Junktinės karalystės demokratijos pabaiga kadangi žmonės nori būti laisvi ir nebevergauti niekad. Nėra ne, jokio susitarimo su joks sutarimas su ES, jokie sąstymai negali priversti Junktinės karalystės bendradarbiauti su ES. Nei vienas parlamentas negali iš anksto susaisyti ateities parlamentų e, veiklos laisvės. E, gyventojų valia yra daug gyvybingesnė nei bet kokia sutartis. Iš tikrųjų, jeigu Dievas panorės, mes įstosime kovo 29. Tačiau artimiausiais metais tam nepavykus mes turėsime vis dėlto galimybę palaipsniui išeiti iš ES. Tots neprisijungusių vardu. Ačiū pirmininkė. Kovo 29 turėtų būti labai reikšminga diena Junktiniai karalystė, kai po 40 metų narystės ES Junktinė karalystė vėl taps nepriklausoma tauta. Tauta, kuri bendradarbiauja su uh, ES, tačiau ji vadovauti savo nuožiūrą ir nesivadovaus uh, federalizmo darbo tvarkė. bendruomenių rūmoje, rūmose du kartus buvo balsuojama dėl išstojimo sutarties. Šitas susitarimas, kuris teisininkų nuomonė apskritai nėra teisiškai saistomas. Jungtinė karalystė norėdama išstoti iš ES neturi padeis, pažeisti savo konstitucijos. Mes, federalistai, nenorėtume mokėti tos kainos. Gerbiamas Tuskai ir Bulman. Se... 17,4 procentai piliečių pasirinko demokratiškai. Fehofstadt, norėčiau pasakyti, kad Junktinės karalystės parlamentas jau balsavo dėl vienašališko susitarimo dėl piliečių teisių. Pone Cimer, taip pat norėčiau pasakyti, kad Belfasto susitarimas yra iš esmės e, Šiaurės Airijų piliečių pritarimo išraiška dėl šios Šiaurės Airijos teritorijos e, konstitucingumo. Moich rodaków w kraju. Gerbiamas e, pirmininkė, tarybos e, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mano kolega iš Lenkijos Lagutko mane nustebino. Jo Lenkijoje valdančioji partija atrodo norėtų, kad iš Lenkijos taip pat būtų išguita europinė idėja. Tai nepavyks ir kitose ES valstybėje. Masinės demonstracijos e, saloje pasisakant už narystę ES yra tas, geriausias rezultatas. Brexit istorija yra pavyzdys to neatsakingumo priimant egzistenciškai svarbiausią sprendimą visai šaliai. Minutes, Ponas Gualtieri, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tik dvi dienos liko iki tos datos, kuomet turėjo vykti breksitas, o mes vis dar nežinome, kada, kaip ir netgi ar breksitas įvyks. Tai daug ką pasako apie tai, kaip Junktinės karalystės vyriausybė e, valdo visą šį procesą ir taip pat Aišku, dabar išriškėja visi melai, kurie buvo pasakyti prieš referendumą. Dabar yra susidurima su realybė ir e, su e, tomis problemomis, kurios turėjo e, iškilti. Milijonai Junktinės karalystės piliečių išėjo į gatves ir e, reikalauja, kad būtų atsižvelgta į piliečių valią. Dabar e, aklavėtė susidarė, bet susidarė ne Strasbūrė ar Briuselėje, o Londone. Aišku, dar lieka vilties, kad, Europos, kad e, Junktinės karalystės parlamentas išeis iš tos e, aklavėtės ir kad e, susigražins kontrolę į savo rankas. Tačiau, aišku, klausimas kyla, kas bus daroma su ta kontrolė jog politinė deklaracija gali būti peržiūrėta e, siekiant užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp Junktinės karalystės ir ES. Mes galime tai padaryti e, greitai ir mes veikintume tokį dalyką. Tačiau jeigu priešingai bendruomenių rūmai e, aiškiai nepasisakys dėl to, ko nori, ir pasisakys prieš vidaus rinką ar muitinių sąjungą, tai tuomet padėtis bus kita. Jeigu bus paprašyta ilgo pratesimo, tai aišku, tai nereiškia, kad bus iš naujo deramasi dėl e, e, išeimo sutarties. Tačiau, jeigu bus prašoma ilgo atidėjimo, kad būtų galima iš naujo apgalvoti apie breksitą ir iš naujo apibriežti glaudų bendradarbiavimą, tai tuomet mes paremsime tai. Pir, pirmininkė Tuskai, mūsų frakcija visuomet aiškiai pasisakė dėl to, todėl kad visuomet mes e, turime aišku matymą istorinėme kontekste. Mes, aišku, gerbėme referendumo rezultatus, tačiau jeigu jungtinė karalystė neišeina, tai tuomet mes turime e, džiaugtis ir švesti tai ir neturime grįžti atgal. Ponas Nikolson, vieną minutę. Dėkoju. Dėkoju, pane pirmininkė. Aš jau sakiau, kad mm, nes, nesijaučiu nusivylęs. Aš sakiau iš karto, kad žmonės turi būti tinkamai atstovaujami ir jiems niekada netiks, kad atsirastų Airijoje fizinė siena. Ponas Barnėje irgi dirbo, kad taip nenutiktų. Uh, Taip pat norėčiau pasakyti tiems, kurie kalba apsauginės nuostatas, kurie kalba apie Belfasto susitarimą, kad ten, kad tai yra tarptautinis susitarimas ir kad jis turės ateitie toks būti. Tačiau man atrodo, daug kas tiesiog jaučia malonumą, stengdamiesi užmiršti, kad visais atvejais bus reikalingas sutarimas, susitarimas. Didžioji dalis žmonių Šiaurės Airijoje nori perspektyvos tinkamos Airijai ir Junktiniai karalystiai, taip pat ir Europos Sąjungai. Aš manau, kad mes turime pamiršti šiek tiek praeities, gal kažkokias nuoskaudas, bet turime labiau galvoti apie bendrą ateitį. Mm, aš, ponė pirmininkė, dar jaučiu tokį susirūpinimą. Man atrodo, uh, Niekieno tai yra kaltė, ne ponas Tuskas kaltas, ne ponas Barnie kaltas ir niekas nekaltas, bet tebėra tam tikrų pavojų ir krizės e, pavojų ateičiai. Aš e, išklausiau kitus kolegas kalbėjusius ir noriu pasakyti štai ką. Gali nutikti taip, kaip sakė kolega iš Škotijos. Jis, pavyzdžiui, jau 30 metų sako, kad štai parlamente jis kalba paskutinį kartą. Taigi laikas ilgas ir aš e, noriu padėkoti visiems kolegoms už bendrą darbą kartu. Aš e, norėčiau, kad Šiaurės Airija ir toliau būtų tinkamai atstovaujama. Ačiū. Mr. Nicholson, how tall? Pone Nicholson. Mes negalime negerbti